Ich begrüße eine Delegation der Euro Noriu pasveikinti Europos mokyklos iš IKLA narius. Jie dalyvauja projekte Zambijoje. Sveiki atvykę, mėlyjeji mokiniai, mėlosios mokinės į Europos parlamentą. Ponas ir ponai, ponia Rovalna Plump informavo mane apie tai, kad ji išrinkta į Rumunijos vyriausybę, remiantis darbo tvarkos taisyklės. Taisyklės